Ir turime dar išklausyti balsavimo motyvus. Paaiškinimus dėl balsavimo motyvų. Aspettiamo un attimo prima di andare avanti con le Palaukime kelias minutės, kol e, kolegos, kurie nedalyvaus diskusijose, išeis iš salės ir tuomet pradėsime balsavimo motyvų paaiškinimus. Norėčiau padėkoti komisijos nariui Avramopolos, kad dalyvavo mūsų e, diskusijose šiandien plenarinėme posėdėje. Fino a che Colleghi, iniziamo con eh, le dichiarazioni di voto. Vi informo. Gerbiami kolegos, pradėsime balsavimo paaiškinimus ir turiu pasakyti, kad e, gavau daug prašymų pasisakyti. Keturioliktą keturiasdešimt penkios turime baigti savo posėdį, kad e, parlamento darbuotojai galėtų parengti salę 15 valandos posėdžiui. Kiti balsavimo paaiškinimai galės vykti rytoj po balsavimo. O dar dalį bus galima pateikti raštu. Allora, iniziamo con... Tad pradėkime nuo sesijų plenarinių kalendoriaus 2016 metams. Ponas Hanan prašė žodžio. Prašau, žodis jums. Dėkoju, ponė pirmininkė. Visi žinome, kokie yra argumentai prieš tą kasmėnesinį keliavimą tarp Briuselio ir Strasbūro. Aš nebekartosiu tų argumentų. Aš norėčiau pasakyti štai ką. Tai yra tiesiog imobilizmas pakeisti tą, tą per laiką išsikerojusią e, biurokratiją. Tai yra fizinis pavyzdys to, ką e, mes galėtume pavadinti su stabarėjusią biurokratiją. Tiesiog būtų Galima skaitmeninę formą pats persivežti daugelį dokumentų, kodėl e, reikia transporto priemonių vežti tas dėžes, tas, tas, tos dosie visus, tiesiog, kad išsikeriojo tikra biurokratija, kurios pakeisti negalima. Ir aš manau, kad dėl to praktiškai yra neįmanoma e, pajudinti tų sutarčių, kurios buvo sudarytos visai kitų metų. Tad kodėl e, yra teikiami tokie neambicingi biurokratijos mažinimo prašymai. Mes žinome, kad e, ir toliau, kad ta, kad, kad ta sistema tęsis ir toliau ir kad ir toliau tarnaus tiems, kuriems pasisekė susikurti iš to darbo vietų. Ačiū gerbiamam kolegai. Dabar pereisime prie diskusijos dėl rekomendacijų susijusių su finansinių sistemų naudojimu pinigų plovimui ir terorizmo finansavimui. Kolega Pospišil, prašau. Ačiū, pane pirmininkė. Su malonumu norėčiau paremti šį siūlymą, kur kalbam apie kovą su pinigų plovimu. Tai yra mums labai nacionalinių lygmenių uh, aktuali tema Čekijos Respublikoje. Tad džiaugiuosi, kad šis siūlymas e, yra nukreiptas prieš anoniminius veiksmus. Būtina informuoti visais atvejais, kas yra realus įvairių įmonių šeimininkas. Tai yra ta tema, dėl kurios daug diskutuojama Čekijoje. Mes pasiūlėme panaikinti anoniminės akcijas. Manau, kad tai yra teisingas kelias ir manau puiku, kad ES nusprendė elgtis taip pat, nes tos anoniminės akcijos leidžia uh, labai nesunkiai išplauti pinigus. E, tuos pinigus, kurie gauti iš nusikalstamos veiklos. Šis parlamento sprendimas yra visiškai teisingas ir manau, kad tai mums padės efektyviau kovoti su tarptautiniu nusikalstamumu. Dėkui. Ačiū. Pone Gil, prašau. Ačiū, pirmininkė. Aš balsavau už šį pranešimą E, už šią direktyvą, nes tai numato reikšmingas priemonės kovai su mokesčių vengimu ir tai suvaidins esminį vaidmenį nukertant e, tuos terorizmo finansavimo šaltinius. Būtina turėti didesnį, būtina užtikrinti geresnį skaidrumą, numatant irgi aiškumą, kas yra tikras įmonių savininkas. Ir kol kas mes dėja esame priklausomi nuo verslo įmonėse dirbančių vadinamųjų informuotojų e, pateiktos informacijos. Kovoti su mokesčių vengimu, su sukčiavimu e, būtina valstybės narės kol kas šios veiklos imdavosi nenoriai, bet manau, kad dabar turime turėti au, e, europinės taisyklės, kad būtų galima geriau tos informuotojus apsaugoti. Ačiū poniai Gil, dabar žodis ponui Hanan, dvi minutės. Ačiū, ponė vicepirmininkė kai žmonės nori išplėsti ES e, institucijų galės, ar tai būtų Eurojustas, ar tai būtų e, kit, kas kita, nuolatos pasinaudojama tuo ir paskelbiamas tas e, superargumentas, ne va tai užtikrins geresnį saugumą. Pagalvokime, kas atsitiko su FBI Šiaurės Amerikoje. E, lygiai taip pat viskas prasidėjo. Reikėjo kovoti su teroristais, su pinigų plovėjais ir paskui pamažu buvo įkurta ta federalinė superpolicija Junktinėse valstijose. Tad ar nežinau, ar jaučiuosi saugesnis, greičiausiai jaučiuosi mažiau laisvas. E, lygiai taip pat atsitiko su bendra žuvininkystės politika, su žemės ūkio politika, su smulkiuoju verslu. Ir aš manau, kad reikėtų, kad mūsų žvalgybos tarnybos bendradarbiautų savanoriškai ir, ir sklandžiai, vietoj to, kad viską kontroliuotų ES. Aš manau, kad tiesiog bet kokį pažeidimą teisų, kai reikia pagrysti, pasitelkiamas ES saugumo užtikrinimo argumentas. Ačiū. Ačiū kolega Flanagan. Minutė, prašau. Dėkoju už progą pasisakyti. Airija turi patirties kovodama su teroristais ir pinigų plovimo sistema. Ir manau, kad tie klausimai yra aktualūs ir dabar visiems airiams. E, kaip fiziškai dešimtmečių terorizmas veikia Airija, mes turim informacijos apie tai. E, tai rezultatai yra štai kokie. Negalime visko suversti tik terorizmui. E, terorizmas plečiasi dabar jau ir į finansinę sritį. Ir e, žmonės, kurie gina savo finansinius e, interesus, dažnai su priemonėmis nesiskaito. Mūsų vyriausybė tapo savotiškų įkaitų e, tos situacijos. Daug kas priklauso nuo nacionalinės perspektyvos suprantama. Apie šios klausimus kalbėjo ir New York Times. Labai svarbu kovoti su terorizmu, tačiau ką čia gali nuveikti Europos Sąjunga? E, be abejo, su finansiniu terorizmu kovoti labai svarbu ir jeigu galima tai padaryti, būtų puiku, ponas Sogor. Aš esu pru, už šio dokumento prieimimą, nes teroristai dažnai vysto savo taktikas ir metodus uh, ir toliau. Tad mes turime turėti priemonių, kad galėtume atremti jų užmačias. Turime atsižvelgti į tai, kas buvo nuspręsta 2012 metais, kokius jums pateikė darbo grupė siekiant kovokti su uh, mokesčių slėpimu, sukčiavimu, su pinigų plovimu. Turime siekti aukštesnių standartų. Finansinės sistemos panaudojimas e, pinigų plovimui, terorizmo veiklos finansavimui yra labai blogas dalykas. Tai destabilizuoja visą tarptautinę finansų sistemą. Būtent dėl to mums reikia europinio atsakymo tam, kad būtų užkirsti kelią tokiai rizikai. Ačiū. Ačiū, gerimas Jarai. Vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Hamilas Filosofas kažkada pasakė, a, tiesos a, upėje plaukia ir melas. Iš tiesų, kalbant dabar apie vidaus rinką, mes turėtume pasistengti, kad žmonės laisvai judėtų šioje rinkoje. Ir žinoma, finansų srautai turėtų būti užtikrinti ir palengvinta jiems judėti. Bet saugumas a, turi būti užtikrintas taip pat. A, todėl mes turėtume intensyviau užsiimti, žinoma, pinigų plovimu ir finansiniu terorizmu. A, Todėl teisingai, kad komisija e, papildė savo pasiūlymą kitais pasiūlymais. Man atrodo, kad tai yra teisinga, e, einama teisinga linkme. Aš norėčiau tik tai paprašyti, kad tik tai ta ketvirtoji e, direktyva dėl pinigų plovimo turėtų būti kritiškai įvertinta. Pirmiausia, todėl, kad, kad, kad kartais piktadariai turi daug vaizduotės ir jie vystosi ir siekia pažangos daug greičiau, todėl reikia problemą sekti ir toliau. Ačiū, panas Petir. Vieną minutę. Pane Petir. Ačiū, pane pirmininkė. Tų e, rekomendacijų dėl antros svarstymo prieimimas dėl pinigų plovimo direktyvos e, iš tikrųjų yra teigiamas žingsnis. Pirmiausia, tai yra mūsų pastangų padvigubinimas e, kovojant su pinigų plojimu ir su terorizmo finansavimu. Dabar atsižvelgiant į ginkluotus konfliktus e, e, aplinkui Europą, aš pritarčiau toms priemonėms, kurios sustiprintų tarptautinę rinką ir pinigų srautų priežiūrą ir taip pat sugriežtintų e, finansų sistemų Europoje kontrolę. E, kai kurios e, problemos identifikuojamos nuolat ir tai tos tie finansų registrai turėtų būti nuolat naujinami valstybėse narėse, kad būtų aišku, kasgi yra tikri lėšų savininkai ir ta informacija turėtų būti prieinama atitinkamoms institucijoms, žinoma, apsaugant domenų apsaugą. Ačiū, ponės Gaunišas. Thank you ko kovoti su pinigų plovimu, organizuotų nusikalstamumu ir terorizmu. Taip, reikia tai daryti. Tačiau jeigu e, visą tai daroma per įprastus bankus, problema yra ta ir šalutinis poveikis to yra tas, jog Prancūzijoje turint omenyje dabartinius įstatymus, kiekvienas bankininkas yra traktuojamas e, kaip, e, kaip, kaip šnipas. E, skundžianti savo klientus. Ir netgi aš pats turėjau aiškinti savo banko vadybininkui e, įvairiausius dalykus, kodėl ir kaip e, ir ką aš darau tame banke. Aš esu ištikimas e, vyras, še, še, šeimos tėvas, gerbiamas žmogus, tačiau ta informacija paskui eina į e, finansinių nusikaltimų e, policijos padalinį ir tai yra skandalinga. Ir Briuselėje taip pat vyksta panašus dalykai, net ir e, Europos parlamento e, patalpose ir netgi jūsų paso nepakanka, kad įrodytum, kad esi ne teroristas. Dėkuoju, ponė Maletičiu. Vieną minutę. Valim prasėdavaujučiai. Ačiū, e, ponė pirmininkė. Prevencijos klausimas yra vienas iš svarbiausių visoms valstybėms norėms. Nes e, kitu atveju, jog tos prevencijos nebūtų, finansinės sistemos ES būtų pažeidžiamos taip pat ir kiltų pavojus ir e, visų visuomenės socialiniams aspektams. Todėl mes turime daryti viską, kas įmanoma, kad būtų kovojama su tokia neteisėta veikla. Aš pritariau e, direktyvos pakeitimams. Ir e, pasiūlymams, kad daug duomenų būtų suteikta tinkamas institucijams, kad būtų keičiamasi tinkama informacija, būtent, kas, būtent ir kad šešias mėnesius būtų atliekama rizikos analizė. Taip pat labiausiai reikėtų pabrėžti tarptautinę, tarptautinį bendradarbiavimą. Taip, pažengsime tik į priekį. Ačiū. Taigi, baigėme diskusijas dėl uh, pinigų plovimo arba kosov pinigų plovimo. Dabar persime prie kito, prie kito klausimo. Tai būtent informacija teikiama pervinant lėšas. Ponas Pospišėl, vieną minutę jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš e, pritariau, kaip ir mm, ankstesnio klausimo atveju, būtent e, e, šiam, šiai, šiai pozicijai, tai būtent, kad būtų teikiama informacija pervedant lėšas. Viena vertus informacijos rinkimas prisidės, prisidės prie to, kad žmonės galvos, kad jų duomenys yra renkami, bet antra vertus reikia suprasti, kad tarptautinis terorizmas yra finansuojamas būtent pervedant lėšas į ES iš trečiųjų šalių. Todėl mes turėtume turėti galimybę veikti e, kilus tokiam įtarimui, kad pervedamos atėsėtos lėšas Todėl e, turi būti užtikrinta, kad ši informacija turėtų būti naudojama tyrimams, būtent nusikalstamų atveju. Pone, pone Gil, vieną minutę. Pone pirmininkė, aš pritariau šiam informacijos reglamentavimui, būtent dėl, to, e, dėl perdodamų informacijų. Mums reikia grįžtesnių priemonių kovojant su sukčiavimu ir neteisėta veikla, o tam reikia atitinkamų institucijų, kad būtų už, užtikrinta a, užtikrintas e, pervedamo lėšų skaidrumas, kad būtų jau užtikrinta kontrolė. Mes visiškai priklausomi nuo atinkamų institucijų, kad, e, kurios e, būtent siunčia mums signalus, kad yra, sakykime, naudojamas neteisėtos lėšos. Ir teisėsaugos institucijos valstybės narėse turėtų turėti standartizuotą procedūrą, kai būtent pagal kurią dalyvautų bendradarbiavime su, su bankinėmis institucijomis, nustatydamas tokių lėšų šaltinius. Kiekvienais metais mes kovojame su atitinkamomis problemomis. Metas baigti. Pone Malitič. Ačiū. Kalbant apie E, pinigų plovimo prevenciją ir terorizmo finansavimą. E, šio reglamento tikslas yra sustiprinti mūsų kontrolę, būtent pervedamų lėšų, e, padidinti tą dokumentų skaičių, kurie turi būti pertodami ir taip pat tiesias akte atspindės griežtesni reikalavimai ir bus nustatomos griežtesnės bausmės. Tai yra pakankamai jautrus klausimas, kuris aptariamas reglamente, nes kalbame apie duomenys, kurie, kurie būtų perduoti siekiant nustatyti e, lėšų siuntėjus. A, tai todėl e, manau, kad reikia akcentuoti pirmiausia besivystančias technologijas, a, ir e, akcentuoti pirmiausia tas spragas, kurios atsiranda tobulėjant technologijoms ir jas laiku uždaryti. Taigi aš pritariu e, šiai naujai rekomendacijai, siekiant užtikrinti sistemų veikimą. Ačiū. Mane, mane, mane, Persime prie kito klausimo. Tai būtent prie rekomendacijos antrajam svarstymui, tai dėl bankroto bylų Aš norėčiau tik tai pasveikinti mūsų klausytojus, kurie dabar yra mūsų salėje. Aš norėčiau pasakyti, kad tai yra ne diskusijos, tai yra tiesiog balsavimo motyvo paaiškinimas. Kitaip sakant, parlamento nariai paaiškina, kodėl jie balsavo taip arba kitaip, būtent per šio ryto balsavimą. Panas Pasušil, vieną minutę. Ačiū, panė pirmininkė. Aš pritariu šiam reglamento pakeitimui, būtent dėl bankroto bylų. Aš vakar dalyvau diskusijose, bet aš pamiršau pasakyti vieną dalyką. Ir dabar e, būtent norėčiau paaiškinti tai, paaiškinam savo balsavimo motyvus. Aš manau, kad e, vienas geras dalykas, kurios mes siekime šiuo reglamentu, tai kad būtent e, bankroto registrai bus ES. Čekijoje kaip teisingumo ministras, aš buvau atsakingas už naują bankroto įstatymą. E, bet e, bankroto įstatymas gali veikti tik tai remiantis e, būtent visuomenės informavimu. Įmonės turėtų turėti teisę gauti informaciją apie potencialius kreditorius kitose valstybėse narėse. Tai yra revoliucinis pokytis. Tai yra būtent inf bankroto procedūros bus vykdomas daug greičiau ES. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš balsavau už Svievkos e, pranešimą, nes aš manau, kad e, yra tikslingas ir geras e, pranešimas. Labai gerai, kad mes dabar atnaujiname šį teisės aktą po dešimties metų, kai jisai galioja. Apie 50 tūkstančių įmonių tai susijęs su, su šiuo teisės aktu, kurios, kuriams yra taikoma tarptautinė bankroto procedūra. Tai būtent reikia dabar paaiškinti jurisdikcijos taisyklės, būtent koks kompetentingas teismas yra. Ir kas, kokia teisė yra taikoma šiuose bylose. Aš manau, kad reglamento taikymo apimties padinimas tai yra pirmas tengiamas žingsnis. Apie, Aš taip pat e, norėčiau, e, norėčiau pasveikinti e, tą, tą trijų mėnesių perinamą laikotarpį, kad nebūtų renkamas lengviausia jurisdikcija arba geriausia jurisdikcija. Ponas Flanagan. Prieš dviejus metus iš esmės buvo viena iš e, lengviausia ar paprasčiausia teisė e, bankroto atveju turinčių, turinčių valstybių. Čia e, nuo Čarlzo Dickinso laikų praktiškai niekas nesikeitė. O dabar mes stengiamės įtvirtinti vis, vis modernesnius ir efektyvesnius teisės aktus. Tai būtent teisės aktai turėtų padėti žmonėms. Bet dabar mes matome, kad bankai bando įtakoti šią teisę. Ir kai kuriais atvejais šiuo atveju bankai turi galutinį žodį, nuspręsdami ar bankrotas kelia, bankroto bailos keliamas ar ne, būtent remdamasi savo paskolų, uh, iš paskolų gaunama nauda ir pasvarosius dešimt metų, uh, kas buvo, kas buvo padaryta, tai mes matome, kad tai iš tikrųjų katastrofa. O dabar uh, Europos Sąjunga praktiškai e, sukėlė krizę e, Airijoje, bet dabar bando išspręsti šią situaciją. Pone Petir, ačiū, pone pirmininkė. Aš e, pritariau šiam pranešimui, aš manau, kad visos bankroto bylos turėtų būti greičiau vykdomos, kad būtų padaryta mažiau žalos būtent toms bankrutuojančioms įmonėms. Nes e, bankrotas e, kiekviena įmonė yra košmaras. Ir tai, tai bankrotas paprastai tęsiasi, bankroto byla tęsiasi ilgus metus. Ir kartais situacija tampa beviltiška. Kroatijoje yra tokie įstatymai, būtent bankroto įstatymai. Tačiau yra daug e, labai keistų situacijų, kurios susidaro remiantis tuo, tuo įstatymu. Nes kartais sunku nustatyti, kas kam skolingas ir kiek. Taigi pranešimas tikrai labai svarbus. Aš pritariu, kad jisai būtų priimtas. Aš manau, kad jis padės pakeisti situaciją Kroatijoje. Ačiū. Pone Malitičiai. Ačiū, ponė pirmininkė. Taigi, bankroto bylos ir, bank, ir nemokumo bylos e, iš tiesų yra svarbios, nes jos prisideda prie to, ar bus valstybės narės atsparios finans, finansų krizėms, ar įmonėms nebus padaroma žala. Taigi mes matome, kad šiuo atveju E, galima išspręsti tą problemą, kad, sakykime, prastai valdomos įmonės gali kelti pavojų gerai valdomoms įmonėms. Ir manau, kad e, e, iš esmės čia mes einame tą pačią linkmę kaip ir Europos semestras. Taigi būtent bylos turėtų būti vykdomas greitai, sprendimai priimami taip pat tinkami ir efektyvūs. Na, Kroatijoje teisės aktai yra pakankamai menkai. Uh, apibriežti. Manau, kad šis reglamentas yra labai svarbus vidaus rinkos veikimui, todėl labai smagu, kad, kad e, taikymo apimtis išplėsta. Winkler sull'autocertificazione. Einame prie Winklerio pranešimo dabar dėl mineralų importo iš konfliktų zonų. Dabar žodis poniai arena, jos regisalėje nėra. Pone Gil, žodis jums minutė. Pone pirmininkė, džiaugiuosi, kad atidėjom galutinį balsavimą šiuo klausimu dėl mineralų iš konfliktų zonų ir kad prasidės trilogas. Turiu pasakyti, kad mane nuvylė ta pozicija, kurios laikosi EPP ir EKR, nes e, Nes jau, kad jie, taip kaip ir mes, žino, kad mineralai e, reikalingi tam, kad galėtume, kad galėtume gaminti e, mūsų telefonus, kad galėtume planšetinius kompiuterius turėti. Jos dažnai išgauna vaikai. Jeigu visi operatoriai būtų apimti, e, tų, būtų priversti laikytis tų bendrų taisyklių, tai tuomet paaiškėtų, kad visoje grandinėje yra tų mineralų iš konfliktų zonų. E, Ir Europos Sąjungoje tie mineralai galėtų ir toliau būti pardavinėjami e, per tuo, pasitelkiant tuos gamintojus, kurie dažniausiai veikia Kinijoje. Tad priimta pozicija yra iš tikrųjų gerokai sunki. E, privalomas e, pri, pri, prievolė imtis priemonių, užkirsti kelią tokių mineralų naudojimui yra iš tikrųjų uh, E, svarbus dalykas. Čia kalbame ne tik apie biurokratiją. Būtent dėl to socialdemokratai ir pasakė, kad nereikėtų šitų dalykų painioti su migrantų krize. Ačiū. Dabar žodis poniai Begin. Minutė. O paskui. Uh, Becera Bastečia Betris. Žodis jums, nes kolegės nėra salėje, kolegės Begin nėra. Uh, Dėkoju, sako ponė Becera. Europą tenka moralinė atsakomybė užkirsti kelią prekybai šiais mineralais, nes jie iškaunami pažeidžiant žmogaus teisės. Manau, kad būtina reikalauti iš įmonių, iš jų vadovų atsakomybės. Jos turi būti pasirengusios užtikrinti reikiamą skaidrumą. Reikėtų, kad tos įmonės sutiktų su tomis procedūromis, kad būtų galima pasiekti skaidrumo rezultatų. Mūsų išrinko ES piliečiai ir turime pareikalauti, kad būtų elgiama, elgiamasi visiškai aiškiai ir nedviprasmiškai, kai dėl mineralų, kurie e, naudojami mūsųse ir kai dėl jų pardavimo. Sakarovo premijos laureatai, tarp kito ko, kalbėjo apie šio klausimo svarbą. Jeigu tylėtume, Europa taptų bendrininkė tų barbarizmo aktų, kurie padaromi siekiant turėti tos mineralus. Kolegos Rodrygės Piniero Fernandės nėra, tad dabar žodį suteiksime poniai Kirton Darling. Prašau. Ačiū pirmininkė. Pastaraisiais metais sulaukėme mūsų e, pareiškimų iš daktaro Mukwege. Jis kalbėjo apie moterų ir vaikų padėtį, nes jie pirmiausiai kenčia nuo tos nelegalios prekybos. Išgirskime jo žodžius ir šiandien. Mes turime pasakyti savo valias tuo klausimu. Prekyba tais mineralais turi būti aiškiai, gerai sureguliuota ir sąžininga, nes priešingų atveju pakirsime ES pramonės pamatus ilgainiui. Mes balsavome už privalomas taisyklės, kurios būtų kurias turėtų taikyti visi dalyvaujantis priekybo šiais mineralais grandinėje. Norėčiau pasakyti, jog mes turime siekti tolesnių rezultatų, turime e, daryti aiškius veiksmus, apgindami žmonės konfliktų zonose visame pasaulyje. Ačiū. Dėkuoju, sako pirmininkas, kolega Dalton. Prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Visi norime pasinaudoti reikiamą progą ir sutvarkyti mineralų prekybą iš konfliktų zonų. Paskutinis tas e, argumentas, kai buvo pasiūlyta privaloma, o ne e, pasirinkta savanoriška skaidrų užtikrinimo sistema, šiek tiek e, mums pakišo koją, nes mineralų randama visur. Pavyzdžiui, Kongo demokratinė respublika iš ten atei, gauname daug mineralų, nes Jungtinėje karaly... Jungtinėse Amerikos valstijose buvo pasirinkta taip pat privaloma sistema, kuri nepasiteisino siekiant užkirsti kelią prekybai nelegaliais mineralais. Ir svarbu išsiaiškinti, kokie yra tų mineralų šaltiniai. Šiuo atveju buvo siūlomas prastas teisės aktas, kuris būtų mums nepasitarnavęs ir nuo kurio būtų nukentėjęs skurdžiausi žmonės visame pasaulyje. Ačiū pirmininkas. Pone Martina Anderson, prašau. Aš balsavau už, sako Martina Anderson, e, už šį dokumentą. Buvo pateikti svarbus pakeitimai, tokie kaip 45, 46, mes palaikėme tuos ir ten kalbam apie privalomą skaidrumo sistemą. E, verslo įmonės ir perdirbimo įmonės turėtų užtikrinti skaidrumą, tai yra labai svarbus dalykai. Europa yra didžiausia rinka tokiems mineralams. Tų mineralų eksportas e, dažnai, e, dažnai tampa šaltiniu, tos pajamos iš eksporto tampa šaltiniu finansuoti teroristiniams veiksmams ir žmogaus teisų pažeidimams to, tose šalise, iš kur tie mineralai gaudami. Ir labai svarbu, kad būtų kalbama apie E, mineralų šių importą į Europos Sąjungą. Mes manome, kad komisijos siūlymai nebuvo pakankamai ambicingi ir dėl to manome, kad būtina numatyti prievolę informuoti, prievolę užtikrinti skaidrumą visoje šių mineralų tiekimo, perdirbimo, realizavimo grandinėje. Dėkoju. Pirmininkas, ačiū. Dabar perėsime prie kito klausimo. Tai yra motinystės atostogų. Pone Šoidrova kalbės pirmiausia. Minutė, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau paaiškinti, kodėl galutinio balsavimo metu aš susilaikiau ir kodėl neparemiau rezoliucijos galutinio varianto. Manau, kad būtina paremti motinas, kurios yra motinysės atostogose ir suskurti sąlygas tam, kad jos galėtų derinti motinystę ir profesinį gyvenimą. Tai turėtų tik ne tik jų interesus, bet ir valstybių narių interesus. Tad negaliu pritarti dešimties dienų privalomoms tėvystės atostogoms. Aš manau, kad tai yra tas šansas, E, dėl kurio ES valstybės narės, komisija ir parlamentas turi tartis ir susitarti. Taip pat prašoma grįžti prie ankstesnio direktyvos projekto, dėl kurio buvo deramasi septynerius metus. Na ir pasirodė, kad atsidūrėma klavietė. Būtent dėl to aš pritariu komisijos naujam požiūriui. Komisarė Jūrova sakė, jį įgyvendinsit. Ačiū. Ponas Piper, minutė. Ačiū, panė pirmininkė. Balsuojant dėl vadinys atostogų, balsavau už prieš. Aš, žinoma, pritariu tam, kad jaunos, jaunos motinos e, e, grįžtų į darbo, į darbo rinką, kad jos būtų socialiai užtai apsaugotas. Čia. Tačiau e, motinystės socialinės garantijos yra kitokios Lenkijoje, Maltoje, ir kitose valstybėse. Tai yra susiję pirmiausia su valstybių narių socialinė kultūra, su atsakomybė. Europos Sąjunga neturėtų sulyginti tų dalykų. Mes turėtume neatsakingai, neturime neatsakingai kištis į valstybių narių socialinę sferą. Kliūn, prego, un minuto. Kolega Kliūnė, prieš kolegiją Kliūnė, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Tėvai taip pat turi e, prisidėti prie vaiko gynimo ir vyriausybės turi padėti. Naujagimi labai svarbu e, turėti ir tėtę, ir, ir mamą, ir, tėtė, ir vieniems ir kitiems turi būti užtikrinta prieiga prie darbo rinkos vienodomis sąlygomis. Moteris aukoja savo karjerą, jeigu nori ilgiau likti su vaikais. Tėvystės atostogos yra sprendimas E, užtikrinant darbo vietos kokybę, tačiau tam reikia gerai pasirenkti ir tam vyriausybės turėtų irgi imtis priemonių. E, tiek darbdaviai, tiek darbuotojai turi tam pasirenkti. Būtų negerai, jeigu būtų prarasti vyrai ir moteris darbo rinko dėl to, kad jie renkasi šeimos gyvenimą, bet reikėtų užtikrinti, kad būtų galima tuos du dalykus suderinti. Tai ypač aktualu smulkiose verslo įmonėse. E, tokiose pramonės šakose, smulkiose pramonės šakose turi būti uh, kalbama apie išlaidas, kurias tos įmonės patirs dėl tėvystės atostogų numatymo. Ir jeigu e, bus numatytos privalomos atostogos visuomeniai gali tekti, tėvystės atostogos visuomeniai gali tekti mokėti per nelik didelę kainą, už tai kalbėtoje nutraukiama. Ponia Milinar turėtų kalbėti, jos nėra, tad Žodis poniai Gil, kitai kalbėtojai. Pone pirmininkė, aš pritariau šiam rezoliucijos projektui, kadangi nepriimtina, kad motinystės atostogų direktyva toliau blokuojama taryboje. Ir dabar yra tokių gandų iš komisijos, kad ES šio pavusiasis aktai turėtų būti šiek tiek praskiesti, supaprastinti. Nežinau, ar tai būtų gerai. Aš manau, su, kad jau yra sunku suprasti, kodėl tokie dalykai kaip moterų dalyvavimas darbo rinkoje, kaip kova su skurdu, o tai yra susiję tarpusavį dalykai, turi būti toks antrailis dalykas. ES turėtų pasinaudoti visų savo potencialų, kad pajudėtų šio klausimo sprendimas. Neįtikėtina, kad tokių svarbių klausimų kaip šis e, kuris liečia visą mūsų visuomenę, mes ir toliau remiamės 92 metų direktyva, kuri nebuvo iki šiol deramai primta. Jungtinėje karalystėje daugiau negu pusė šeimų remiasi seneliais, kai tenka grįžti į darbą. Tačiau ne visi gali pasitelkti senelių pagalbą, ne visi jos turi. Būtent dėl to kreipiuosi Europos į komisiją, kad paragintų tarybą, kad ši pagaliau pajudėtų iš mirties taško ir kad būtų šis klausimas e, pagaliau būtų išspręstas. Ačiū poniai Gil, kalbės kolega Flanagan. Prašau. Dėkuoju. Aš pritariau šiam dokumentui, kadangi manau, jog e, labai svarbu, kad ES būtų kalbama šio klausimu. Mes, e, sle, mes pasiekėme Airijoje daugiau šiek tiek šio klausimu. Mes norime užtikrinti daugiau teisių šioje srityje, bet matome, kad ES atsitraukia užtikrindama šias teisės, ypač dėl tėvystės atostogų. Mes turime mažą kūdikį šeimoje, aš ir mano žmona, ir buvome nusprendę, kad aš liksiu namie ir kad galėčiau jai padėti, bet štai atvykau čia, galima būtų mane vadinti tinginiu, pernelyg užsipolitikavusiu ar panašiai, bet aš man nežinau, ar visus klausimus galima išspręsti instituciniu lygmeniu. Jeigu kažkas ima tėvystės ar motinystės atostogos, nereikia jų baksnuoti pirštais ir sakyti, kad jų nėra, kad jie tinginiai, kad jie tokie ar anokie. Galbūt būtų galima tiesiog numatyti kažką, kad tas, kas nori užsimti savo mažais vaikais, kad tas žmogus galėtų būti pripažįstamas, kad jis nebūtų laikomas kažkokiu užrybio atstovu. Ir aš manau, kad tai būtų puikus dalykas, nes jeigu ne, tai, tai, tai tuomet situacija bus bloga, ypač nukreipta prieš moteris, nežinau kodėl, ponia Petir. Dėkoju. Motinystės atostogų direktyvoje buvo teikti siūlymai dar 90 metais ir labai gaila, kad nebuvo pasiekta sustarimo dėl šios direktyvos. Daugiausia valstybės narės yra priemusios nuostatas dėl motinystės atostogų, ir tačiau ir tos yra geresnės negu tos, kurios siūlomos dabartinėje direktyvoje. Manau, kad reikia teikti naujus siūlymus vietoj tų, kurie siūlomi dabar. Būtina užtikrinti, kad motinos ir tėvai galėtų būti pirmaisiais kūdikio gyvenimo mėnesiais ir metais su savo vaikais. Būtini teisės aktai tam, kad įmonės galėtų pasiūlyti reikiamas jiems darbo sąlygas, galimybę, kad galimybės galbūt turėtos turėti vaikus, o tėvams būti su savo vaikais, kai to reikia. Ostanė, fakulta, minuto, prego. Ačiū toliau, ponė Silvija Kosta. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau priminti Jums apie tai, kad ši rezoliucija turi akcentuoti tai, kad 1992 mes priėmėme sprendimą suteikti motinystės atostogas ir tas sprendimas buvo primtas Europos lygmenių, todėl valstybės narės to negali pakeisti. Mes bandome užtikrinti socialinę e, gerovę, e, rūpintis motinomis, tėvais ir, ir vaikais. Direktyvoje numatyta 14 savaičių motinysės atostogų. Tas sprendimas priimtas 92 metais. Turime rūpintis ne tik e, motinų ir kūdikių sveikata, bet ir sudaryti galimybę nedarbo, paplitusio nedarbo laikais, ypač kai daug moterų neturi darbo, uh, turime suteikti tokias galimybės ir tokiu būdu užtikrinsime ir didesnį produktivumą, manašumą, tai sakau tiems, kurie, kuriems ypač rūpi kaštai. Ir taip pat suteiksime galimybę daugeliui moterų susirasti darbą. Turime labai aktyviai ir ištingai pasisakyti. Komisija turi imtis iniciatyvos. Mes laukiame Luksemburgo, kuris perims pirmininkavimą ir perims šią teisėkuros iniciatyvą. Negali būti, kad praėjus dviems kadencijoms parlamento mes vis dar neparengėme reikamos direktyvos šiuo klausimu. Ačiū, ponia Kosta. Dabar perėsime prie balsavimo motyvų paaiškinimų dėl Junktinių tautų konvencijos dėl e, asmenų su negale, su negale teisų. Pirmasis kalbėtojas ponas Adam Koša, šią e papad dviems minutėms. rezoliuciją, kurią patvirtinome balsavę didelę daugumą už, akcentuoja priemonės, kurių ėmėsi Europos parlamentas. Norėčiau pabrėžti keletą elementų. Visų pirma, rezoliucijoje raginamos trysios valstybės narės - Suomija, Airija ir Niderlandai - e, kiek įmanoma greičiau ratifikuoti susit, susitarimą dėl e, asmenų su negale teisų. Taip pat Europos komisijai ši rezoliucija primena e, dalyvauti dialoge su jungtinėmis tautomis ir su Europos parlamentu šiais klausimais. Ir taip pat prašome Europos komisijos kiek įmanoma greičiau pateikti e, pasiūlymų paketą skirtą užtikrinti e, geresnę prieigą. Taip pat, ir už, taip pat kalbant apie Europos masto uh, sistemą, uh, laukiame taip pat susijusių su šia, su šia sistema. Jungtinės uh, tautos pare, uh, parengs, iš, išnagrinės ES uh, sistemą ir parengs savo pasiūlymus. Ample peti ir dar vienas komitetas parengs bendrą pasiūlymą dėl šio proceso. Ir galiausiai norėčiau perduoti savo padėką, nes manau, kad labai simboliška yra tai, kad įvairios skirtingos politinės frakcijos sėkmingai bendradarbiavo ir patvirtino draugę šią frakciją. Toliau, ačiū ponui Košai, žodis ponui Pospišil, jo nematau. Tuomet pereisime prie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 Taip pat e, gerbiu kolegas ir žaviuosi jų atsidavimu šiam darbui e, ir ponas Koša, kuris kalbėjo prieš mane, e, buvo vienas iš tų, kas prisidėjo prie šios rezoliucijos sėkmės. ES imasi nepakankamų veiksmų šioje srityje ir tai matyti net ir iš to, kad ES institucijos nėra pakankamai darbuotojų su negale Ir žinoma, ne visuomet malonu klausytis e, kritikos, bet e, negalime šios problemos ignoruoti ir turime imtis e, aktyvesnių veiksmų. Ačiū dabar, ponia Gil, vieną minutę. Dėkuoju, pirmininkė. Perėmiau šį pasiūlymą, nes be abejo reikia daug daugiau dar nuveikti, kad e, užtikrintume, jog žmonėms su negale būtų tiek pat įvairių galimybių kaip ir kitiems asmenims. Junktinėje karalystėje yra 1,3 milijonų neįgaliųjų, kurie nori dirbti ir galėtų dirbti, bet tik pusė iš jų turi darbą jie e, yra kvalifikuoti darbuotojai ir 81 procentas respondentų nurodo, kad labai sudėtinga, pavyzdžiui, e, užtikrinti neįgaliųjų vaikų priežiūrą, rasti tokias paslaugas. Jungtinėje karalystėje tokių e, vaikų e, yra 700 tūkstančių iš 15 milijonų ir reikia užtikrinti, kad šiais vaikais būtų įmanoma pasirūpinti. Todėl labai svarbu, kad ES institucijos imtųsi daugiau veiksmų, kad um, įgyvendintų Junktinių tautų konvenciją dėl asmenų su negale teisių. E, ir tuomet galbūt pavyks ką nors pasiekti. Ačiū. Dabar e, ponė Sinalva vieną minutę. Dėkuoju, pirminkė. Yra 80 milijonų asmenų su negale Europos Sąjungoje ir kaip ir kiti piliečiai, jie turėtų turėti pač, tas pačias teisės, o praktikoje taip būna ne visada. Žmonėms su negale tenka kasdien susidurti su įvairiausiamis problemomis, kurių net negalime įsivaizduoti. Tai galimybė naudoti sveikatos priežiūros paslaugomis, susirasti būstą, darbą ir panašiai. ES e, institucijos turėtų stengtis atsikratyti visų šių kliūčių vadovaudomosi jungtinių tautų nubrėžtais principais. Norėčiau prašyti komisijos e, pristatyti pasiūlymą dėl prieinamumo, e, pabrėžiant jungtinių tautų rekomendacijas. Turėtume pripažinti, kad e, konvencijoje yra nustatyti tik mažiausi būtiniausi standartai ir ES turėtų stengtis juos padidinti. Todėl e, remiu šią Europos parlamento rezoliuciją. Dėkuoju. Remiu šią rezoliuciją, nes manau, kad pripažinti asmenų su negale teisės yra naudinga ne tik patiems neįgaliesiems, bet ir mums visiems, nes e, Faktiškai, jeigu pažiūrėtume į daugumą žmonių, visi jie turi kažkokių e, negalių. Pavyzdžiui, esu daltonikas, e, kai kas galbūt, e, kažkino galbūt viena koja trumpesnė už kitą ir panašiai. Taigi visiems tai aktualu. Ir būtent tokiomis vertybėmis turėtų būti grindžiama Europos Sąjunga. Prieš uh, 15 metų, jeigu šeimoje buvo žmogus su negale, jis buvo slepiamas nuo kitų asmenų e, ir labai svarbu, kad e, situacija šią prasme gerėja, tai suteikia mums vilties. Taigi šimtų procentų remiu šią rezoliuciją ne tik dėl asmenų su negale, bet e, todėl, kad apskritai manau, kad tai naudinga visiems. Ačiū ponui Flanagan, dar ponia Klun dabar. Dėkuoju, pirmininkė, man labai malonu paremti šiandien šį pasiūlymą, nes svarbu, kad asmenys su negale būtų aktyviai įtraukiami į visuomenės gyvenimą, kad tai būtų skatinama, kad būtų gyventinamas paužiūris į asmenų su negale teisės įtvirtintas Junktinių tautų konvencijoje ir svarbu, kad mūsų strategija būtų grindžiama šią Junktinių tautų konvenciją. E, turime skirti prioritetą tokioms problemams kaip e, prieinamumas, kad e, žmonės su negale galėtų visur patekti. Taip pat reikėtų užtikrinti tinkamą priekybą įvairiais pagalbiniais prietaisais žmonėms su negale. Užimtumo srityje turėtume gerokai padidinti dirbančių turinčių neįgaliųjų skaičių darbo rinkoje e, ir užtikrinti įtraukų švietimą ir mokymasi visą gyvenimą tokiems asmenims. Europos e, komisija jau pradėjo gyventinti kelias švietimo iniciatyvas skirtas konkrečiai neįgaliesiems. E, buvo atlikta studija šią temą ir mes, žinoma, visas šias iniciatyvas remiame. Dėkuoju. Dabar ponė Petir. Ačiū. Visi žmonės turi turėti galimybę naudoti savo pagrindinėmis žmogaus, politinėmis ir socialinėmis teisėmis. Kiekvienos mens orumą būtina ginti. Tai, kad mes esame kitokia, neturėtų būti diskriminavimo pagrindu. Dėl negalios e, žmonės neturėtų turėti kliučių visapusiškai dalyvauti visuomenės gyvenime. Būtent todėl balsavau už šią rezoliuciją. Atsižvelgiant į tai, kad ES yra apie 80 milijonų žmonių su negalė ir kad jie vis dar susiduria su diskriminacija ir e, savo kasdienio gyvenimo apribojimais, turėtume padaryti viską, kad tuos kliūtis pašalintume. Labai svarbu, kad visos ES narės įgyvendintų Junktinių tautų konvenciją dėl asmenų su negale teisių bei ES strategija dėl asmenų su negale. Ši strategija turėtų būti integruota į visų valstybių socialinę politiką. Valstybės turėtų užsimti e, asmenų su negale teisų sklaida ir užtikrinti jiems lygias galimybės dalyvauti politinėme, kultūrinėme ir kitokiame valstybių narių gyvenime. Ačiū, ponė Kosta. Dabar ponė Kosta. Ačiū, pirmininkė remiantis e, paskaičiavimais Europos Sąjungoje, apie 80 tūkstančių žmonių e, gyvena su vidutinė ar sunk, sunk, sunk, sunkia negale. Ir, ir e, dokumentas, kurį svarstome, dar nėra ratifikuotas trijų ES valstybių narių. Tai yra būtina, kad užtikrintume uh, asmenų su negale įtraukti be jokios diskriminacijos. Tačiau neužtikrinama reikalinga prieiga prie paslaugų, neužtikrinama galimybė į užimtumą. Šioje rezoliucijoje žengėme ryštingą žingsnį priekin, ragindami komisiją patvirtinti e, pasiūlymų paketą skirtą asmenėms su negale, e, sukurti reikalingą politiką ir skirti e, toms priemonėms e, reikalingą finansavimą iš biudžeto. raginu kultūros, sporto ir švietimo komitetą bendradarbiauti su kitais komitetais, siekiant e, užtikrinti didesnį asmenų su negale e, dalyvavimą švietimo institucijose, taip pat galimybės jiems studijuoti universitetuose ir kitose aukštosiuose mokyklose. Žodis ponai Maletič. Ačiū, pirmininkė. E, Apie 80 milijonų žmonių ES gyvena su negale. Jie turi turėti tokias pat teisės kaip ir kiti piliečiai. Jiems reikia lygių galimybių e, darbe ir švietime. Tačiau kasdienėme gyvenime tie žmonės susiduria su daugybė kliūčių svarbu visapusiškai vertinti problemas, su kuriamis susiduria žmonės su negale, pradedant nuo sveikatos apsaugos, švietimo, užimtumo ir galimybių visapusiškai dalyvauti visuomenės gyvenime, nepamirštant jų kasdienio gyvenimo ir šeimos gyvenimo. Uh, Reikėtų nu, nustatyti tikslus kiekvienai iš šių sričių, kad būtų galima įvertinti pažangą. Socialinė įtrauktis yra vienas ES strategijos tikslų. Jo nepasieksime e, tiesiog taip, reikės visų valstybių narių ir jų institucijų e, pastangų. Kroatijoje 520 tūkstančių žmonių turinčių negalę tikrai ypač smarkiai nukentėjo dėl krizės ir griežtų taupimo priemonių. Nesenai padaryta šiokia tokia pažanga, nes e, atsirado kvotos užimtumo srityje, tačiau dar daug reikia padaryti, kad pagerintume jų gyvenimą. Rezoliucijoje visi raginami aktyviau dirbti šioje srityje ir užtikrinti aktyviau žmonių su negale teisės. Dėkuoju, dabar perėsime prie paaiškinimų dėl balsavimo susijusių su e, lyme žengiančios bakterijos ksilelapės idioto protrukiu ir mes FTD grupės vardu pandemato. Labai ačiū pirmininkė. Norėčiau pirmiausiai išsakyti komplimentus kolegoms, kurie parengė rezoliuciją beveik pilnai atitinkančią komisijos pasiūlymą. koksgi galų galia buvo viso to vaidmuo. Mes tiesiog priėmė komisijos siūlomą teisės aktą, puikiai padirbėta. Na taip, aš suprantu, kad reikia palaikyti ūkininkus, mokslininkus ir panašiai, tačiau e, reikėtų vis dėlto turbūt grįžti ir prie kaštų bei naudos analizės ir taip pat prie priemonių, kurios ilgalaikė perspektyvą leistų atsikratyti šitos e, infekcijos. E, priemonės, kurios siūlomas nebūtinai atitinka mokslinius įrodymus. Pavyzdžiui, esama potencialiai užkrėstų augalų ir daug kas e, susijęs su fitofarmaciniais e, preparatais, jų paplitimu labai plačiu mastu jeigu pradėsime drausti visas augalų rūšis, nes jos yra potencialūs e, šeimininkai šitų kenkėjų, tai ko gero tas turės didžiulių socialinių, aplinkosauginių e, ir ekonominių pasiekmių. Tiesiog tai yra turbūt lengvos išeities ieškojimas. Neseniai vyksime sutikime, kabineto vadovas paragino suvienyti mūsų balsus su ūkininkų, aplinkosauginių organizacijų ir panašiai. Italijoje iš tikrųjų daug tokių organizacijų ir mes ketiname renkti bendrą pozicinį dokumentą, kuris bus patiktas komisijai. Labai svarbu, kad e, priemonės, kas bus taikomas, būtų palaikomas ir bendrijos direktyvų, ir mokslinės bendruomenės, e, kompetingos valdžios institucijos tiesiog negali nusisukti ir ignoruoti savo atsakomybę. Ačiū, Maksimo Palučiu. Žodis Jums vienai minutiai. Ačiū, pirmininkė. Solentė. Mm, mano krašte iš tikrųjų ūkininkai smarkiai nukentėjo nuo epidemijos. Ir tai pademonstravo, kad Europos kontrolės priemonės mm, yra bejėgės. Mūsų ūkininkai nėra kaltininkai, jie yra aukos, jie prarado didžiulius pajamų e, šaltinius ir taip pat praranda savo tapatybę. Pulija Solentė e, pasižymi e, tūkstantmetėmis alymežių giraitėmis, kurios yra tapę savočių simbolių, kaip Eifelio bokštas Paryžiuje. E, Ir e, labai svarbu nepasiduoti šiai beprotybei, iškirsti visus senus alyvmedžius tam tikrose teritorijose. E, reikia to pasinaudoti moksliniam žiniomis e, iš horizonto 2020 metams programos ir ieškoti priemonių, kaip stabdyti šios infekcijos plitimą. Bet to komisija turėtų taip pat imtis kompensacijų schemos ūkininkams ir visai pramonės šakai ir e, siekti, kad būtų racionaliai panaudoti buferiniai ištekliai. Ačiū. Toliau panas Bafė. Ne, tada kalbės panas Marijas. Pirminkė, aš balsavau už rezoliuciją. Aš e, ir kiti kolegos e, pasakėme už tai, kad būtų imtas rimtų priemonių kovojant su bakterija Xylella fastidiosa. Rezoliucijoje numatytos konkrečios priemonės ir pirmiausiai E, ten kalbam apie tai, kad e, e, šios infekcijos nukentėjusiems pramonės šakoms, pirmiausia, lyvalėjaus pramoniai, būtų išmokėtos kompensacijos, o taip pat numatomos draudimo priemonės importuoti augalus iš trečiųjų šalių, kadangi būtent per tokį importą šitą ksilelą bakterija ir paplito Europoje. Tai labai pavojinga bakterija ir jeigu nebus imtasi e, skubių priemonių, tai visi gamintojai ir Graikijoje, kitose viduržėmio jūros e, šalis Europos Sąjungoje turės rimtųjų problemų. Todėl mes raginame Europos komisiją ir valstybės narės e, nedelsiant e, gyventi tas priemonės, kurios yra surašytos. Ačiū ir paskutinis pasisakantisis e, bus ponė Petir. Ačiū pirmininkė problemos, su kuriamis sudūrė italų ūkininkai, kelia nerimą ir kaimynams, skaitant taip pat ir Kroatijos ūkininkams. E, labiausiai juos neramina e, patikimos informacijos toka. Aš pritariu šią rezoliuciją, kadangi joje perspėjama apie galimas baises pasiekmes, su kuriomis sudurs ūkininkai. Aš e, dėkoju, kad mano pasiūlymai buvo taip pat primti. Jie ir kalbėjo apie informacijos teikimą ir taip pat įvairias papildomas priemonės, tokias kaip stebėsena. E, taip pat e, kokiu mastu šios priemonės turi būti taikomas. Kompensacinės priemonės neturi būti užmirštos, e, nepakankama kompensacija sukels pasipriešimą šių priemonių gyvenimo ir jeigu priemonės nebus įgyvendintos, tai tas gali e, sukelti tolesnę epidemiją. Mūsų ūkininkai Kroatijoje nori greitų atsakymų ir priemonių gyvenimas taip pat turi būti spartus, o taip pat kompetingos e, valdžios institucijos turi mm, keistis informaciją su ūkininkais. Ačiū ponė Petir. E, diskusijos ir balsavimo paaiškinimas.